Your colleagues, Italy is not a country used to snow. So... Gerbiami kolegos, Italija paprastai nesninga, todėl susidūrėme su logistinėmis problemomis, buvo nuliuoti skrydžiai. O dabar norėčiau pasveikinti ECB pirmininką Marijo Draghi, kadangi e, turime problemų su laiko trūkumu, iš karto ketinu suteikti žodį Mario Draghi. Vėliau mes e, taip pat būsime priversti tiesiog sutrumpinti klausimų ir atsakymų e, sesiją. Taigi dabar iš karto norėčiau suteikti žodį Mario Draghi. Prašome. Ačiū pirmininkė. Gerbiami ekonominių ir pinigų klausimų komiteto nariai. Ponai ir ponai, ponos, man malonu sugrįžti į Europos parlamentą, tai yra pirmieji klausimai šiais metais šiame komitete. Jūs pasirinkote dvi temas aptarti šiandienos diskusijose ir ketinu šios klausimus aptarti uh, pailiui. Visų pirma, kalbėsiu apie infliaciją euro e, zonoje ir taip pat e, kalbėsiu apie veiksnius, kurie įtakoja infliaciją ir augimą. Kalbėsiu apie tai, kokį e, vaidmenį vaidina pinigų rinkos E, formuojant ekonominę politiką. Taip pat kalbėsiu apie tai, kodėl Europos centrinis bankas turi turėti priemonių, kad būtų galima atremti e, rizikas tam tikrose srityse, kurios yra esminės įgyvendinant e, stebėsenos politiką. Taigi visų pirma, kalbant apie infliaciją, augimą ir ECB politiką. Kaip ir sakiau, plenarinės sesijos metu šį mėnesį, eurozonos ekonomika auga. E, augimas yra didesnis nei anksčiau tikėtasi, bei e, augimas yra geriau paskirstytas, e, turint omeny geografinius kriterijus. Vadovaujantis pastaraisiais duomenimis, euro eurozona ekonomiškai augo 2,5 procentais. Visą tai buvo susijęs su stiprėjančiu vidaus vartojimu ir investicijomis. Visi šie teigiami dalykai e, atsirado todėl, kad Europos, Europos centrinis bankas pritaikė priežiūros e, pram, e, priemonės kuriomis buvo palengvintas finansavimas mažoms ir vidutinėms įmonėms bei namų ūkiams. Atsižvelgiant į priemonės, kurios buvo pat, e, įgyvendintos 14-17 metais imtinai, visų jų poveikis infliacijai ir eurozonos augimui yra 1,5 e, procentai. E, toks rodiklis yra fiksuotas 16 metais priemonėmis mes užtikrinome, kad augimas eurozonoje būtų nuseklus ir eurozona būtų e, labiau atspari e, pasauliniams iššūkiams. Tuo pat metu e, matome, kad infliacija šiek tiek auga. Per prieš tris metus E, infliacija siekė 1 procentą, kartais mažiau, tačiau dabar e, nuo pereitų metų gegužės mėnesio infliacija kinta tarp 1,3 iki 1,5 procentų. Kalbant apie infliaciją, dažniausiai ją skatina kintamieji E, rodikliai, tokie kaip e, energijos kaina bei maisto produktų kaina. Kalbant apie priemonės, e, kurios mes stebiname ir kurios įtakoja infliacijos dinamiką, tai pastų, pastarųjų poveikis nėra didelis. Pavyzdžiui, energijos kainos nuo pereitų metų balandžio mėnesio išaugo 1 procentu. Dabar norėčiau atkreipti dėmesį, kodėl ta infliacija taip mažai augo ilgalaikėje perspektyvoje. Kadangi e, e, iš ciklinės perspektyvos tokia tendencija gali nustebinti, kadangi per pastaruosius keturis metus ekonominis augimas buvo geras. Visą tai kelia klausimą, ar cikli, cikliški ar struktūriniai veiksmai įtakojo e, augimą bei infliaciją. Buvo atlikta studija, kuri parodė, kad cikliški veiksniai turėjo poveikį infliacijos augimui. Kalbant ap, kalbame apie ekonominę, ekonominę veiklą bei didelį nedarbo į lygį. Taip pat e, kitas veiksnys, kuris yra aktualus, tai yra mažos naftos kainos. E, šios priemonės yra trumpalaikės ir neturėtų įtakoti infliacijos ilgalaikėje perspektyvoje e, nors ir turi tam tikrą poveikį infliacijos korekcijai. Kadangi ekonominio augimo kartais E, neįmanoma tiksliai išmatuoti. Infliacijos tikras e, lygis taip pat e, gali būti netinkamai išmatuotas. Ta ypač galima pasakyti apie darbo rinką, kur, sakykime, nepaisant didelio nedarbo lygio, nominalus darb, darbo užmokestis augo. Tai, aišku, turi e, įtakos ir pačiam nedarbo lygiui. Kalbant apie euro e, zoną, darbo užmokesčiai pradėjo aukti ir tikimės taip pat e, teigiamų poslinkių darbo rinkoje. Tuo tarpu, kalbant apie struktūrinius veiksmus, matome, kad cikli, cikliškumas susijęs su infliacija sumažėjo. Tačiau reikia nepamiršti kitų veiksnių, kurie, pavyzdžiui, yra susiję su demografiniais e, poslinkiais, e, technologiniais, technologinė pažanga, kurie taip pat turi poveikį e, kainoms kainų skaidrumui. Nors kai kurie šių veiksnių yra ilgalaikiai, e, jie ne, ne, neturi tokio ilgalaikio poveikio infliacijai. Nors atlikus analizę e, nustatėme, kad e, augimo ir infliacijos santykis yra labai glaudus. Nepaisant to, kad per pastaruosius metus šis ryšys šiek tiek susilpnėjo. Dabar galvojant apie ateitį, mes laikomės nuomonės, kad infliacija laikui bėgant vėl pradės aukti, jeigu ir toliau bus taikomos pinigų politikos priemonės. Tačiau bus ir netikrumų. Pavyzdžiui, netikrumai, kurie yra susiję su finansų rinkomis, valiutų kursais. Visą šią situacijas reikės stebėti ir žiūrėti, kokį tai poveikį turės kainų stabilumui. Taigi, Nors euro zona leidžia mūsų e, daug tikėtis teigiamų dalykų, vis dėlto reikia ir toliau gyvendinti esamą e, pinigų politiką, kad e, infliacijos lygis grįžtų prie 2 procentų lygio. Infliacijos tendencijos yra labai aktualios mus, nes E, būtent e, šiam klausimui yra labai skirta daug mūsų ECB e priemonių, kurios, pavyzdžiui, susijusios su, su gairėmis, su, su investicijomis ir panašiai. Dabar norėčiau grįžti prie CCP šalių ir iš karto pakalbėsiu apie E, stebėsenos politiką bei e, finansų rinkas. Tai yra viena iš temų, kurias jūs pasirinkote šiandienos klausimams. Tai yra tikrai labai aktuolus klausimas. Norėčiau priminti, kad e, pagrindinės sandūro šalis CCP vaidina labai svarbu vaidmenį finansinėse rinkose, nes jos dalyvauja užskaitant sandorius. sandorius. Todėl mažina riziką sandorių šalims ir didina skaidrumą finansų rinkoje. Tačiau susidarius krizinėms situacijoms, tarpuskaitos veiklos trūkumai gali turėti neigiamų pasiekmių mūsų galimybėms įgyvendinti pinigų politiką. Pavyzdžiui, galima susiduri, susidurti su likvidumo problemomis, nes E, iš, iš dalies tos pagrindinės sandorio šalis yra elementai, kurie iš dalies įgyvendina pinigų politiką. E, lik, e, likvidumo problema gali kilti, tiksliau, likvidumo problemos gali kilti, kai iš pagrindinių sandorio šalių staiga pareikalaujama turėti daug laisvų lėšų susidarius kriziniams situacijoms. Tai yra tik tai keletas e, pavyzdžių, kaip e, pagrindinės sandorio šalis yra susijusios su pinigų politikos įgyvendinimu. Kodėl e, toks tiksliau, toks ryšys nėra naujas, tačiau į, į šiuos ryšius reikia pažvelgti dar kartą dėl kelių priežasčių. Visų pirma, mes turime daugiau pasikliauti pagrindinėmis sandorio E, šalim, šalimis. E, reaguojant į krizę, e, atsiradus pagrindiniams sandorio šalims, finansų rinkos tarpo skaidresnės ir labiau nuspėjamos, nes žinia, kad buvo e, teiktas, pavyzdžiui, ir iš Europos parlamento reikalavimas e, užtikrinti didesnį reglamentavimą. Re, stipresnis reglamentavimas, aišku, yra sveikintinas dalykas, tačiau tai reiškia, kad pagrindinės sandorio šalis tampa visos priežiūros sistemos dalimi. Kadangi Junktinė karalystė nusprendė pasitraukti e, iš ES, tai reiškia, kad e, tam tikros pagrindinės sandurio šalis pradės veikti už ES ribų, joms nebus taikomi ES reglamentai ir reglamentuose numatyti saugikliai. Atsižvelgianti tai, komisija šiuo metu uh, E, iš naujo persidėra dėl EMIR 2 e, teisės akto. Dabartinis e, režimas nebuvo skirtas didelės apimties veikloms, kurios būtų vykdomos už ES ribų. EMIR 2 pasiūlymas leis ES institucijams tiesiogiai prižiūrėti trečiųjų šalių CCP šalis kurie, turi, e, kurie yra sisteminės svarbos. Šiame pasiūlyme yra kalbama apie tai, kad e, centrinis bankas įgaus naujų galių. Tokiu būdu užtikrintas bus didesnis e, ryšys tarp tarpuskaitos ir pinigų politikos. Taip pat e, yra pateiktas e, pasiūlymas ir pakeisti ECB statuto 22 e, straipsnį. Pereitą birželį ECB vykdomoji taryba tam priėmė, pritarė. 15 metais Europos teisingumo teismas priėmė sprendimą, kad Europos centrinis bankas gali kreiptis į teisėkuros dalyvius, keisti 22 straipsnį, jeigu E, mano, kad toks pakeitimas yra reikalingas, kad ECB vykdytų savo užduotis pagal sutartis. Taip pat siekiant užtikrinti, kad mes galėtumėm įgyvendinti pagal EMIR 2 nustatytas įsipareigojimus, labai svarbu, kad mes turėtumėm e, tam tikrus įgaliojimus pagal sutartis. Ir e, atsižvelgianti tai, 22 straipsnį būtina keisti. Europos centrinis bankas turi turėti tinkamas priemonės pagrindinių sandurio šalių atžvilgių, ypač kai susidaro krizinės situacijos. Tokios e, priemonės būtų skirtos e, tam tikroms e, sritims, kurios yra reikalingos priežiūros politikai įgyvendinti ir kontroliuoti tas pagrindinės sandorio šalis, kurios, sakykime, E, yra sisteminės svarbos. Kalbant apie e, minėtas rytis, tai būtų likvidumas, e, užstatas, garantijos ir panašiai. Ir priemonės šių sričių atžvilgių galėtų būti pataik, taikomos tik tada, kai gyla grėsmė pinigų politikai. Mes tikrai e, nesikišime į tų institucijų darbą, kurios, sakykime, atsakingos už pagrindinių sandorių šalių priežiūrą. Mes dirbsime tik tai pagal mūsų kompetenciją, tai yra formuoti ir įgyvendinti pinigų politiką ES. Bet kokios priemonės, kurios būtų taikomos, turi būti proporcingos ir pagrystos. E, tai yra, kad mes galėtumėm įgyvendinti pinigų politiką kalbant apie ne ES šalis, mes kiek įmanoma turėtume pasikliauti bendradarbiavimu ir kreipimusi į vietos institucijas. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad labai svarbu, kad būtų patvirtinti e, esminiai ES teisės aktai, pavyzdžiui, EMIR 2, ir kad tai būtų padaryta prieš Brexit, kad mes būtumėm, gali, būt, kad mes būtumėm pasirengę bet kokiems scenarijams. Jeigu to nepadarysime, priežiūros institucijos ir centriniai bankai neturės priemonių, kurių, kurias galėtų imtis prieš pagrindinę sandorio šalis, kurios yra sisteminės svarbos ir kurios veikia už ES ribų. Aišku, galiausiai mes neturėtumėm e, pamiršti ir kokį vaidmenį tos e, sandorio šalys suvaidina ES viduje. Tad ES viduje mes sieksime kuo didesnės priežiūros konvergencijos. Tai užtikrintų vienodas e, sąlygas veikti rinkoje visiems. ES parlamentas gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį šioje srityje. Pabaigai norėčiau pasakyti, kad e, pinigų politikos priemonės turėjo apčiuopiamos naudos Europos e, zonoje, tačiau reikalingos naujos iniciatyvos, kad būtų galima sumažinti pažeidžiamumą, sustiprinti atsparumą e, krizinėse situacijose ir kad būtų užtikrintas augimas. Tik ambicingos politikos galės teikti naudą ES piliečiams. Reikia prisiminti mūsų bendrą E, istoriją. Šiais metais mes paminėsime 25-metį e, e, to momento, kai mm, buvo pasirašyta Maastrichto sutartis. Tai buvo labai svarbus žingsnis, iš kurio mes turime, naudoti, turime naudos ir šiandien. Žmonės šiandieną laisva, juda, juda laisvai ir labai svarbu, kad tiek pareigos, tiek galimybės būtų vienodos visoje Europos Sąjungoje. E, kai buvo suformuota e, Europos Sąjunga, kitas žingsnis buvo bendra valiuta. E, ateityje mes pradėsime diskusijas, kaip reformuoti priežiūros mechanizmą. Ačiū Jums, kad išklausėte, esu pasirengęs atsisakyti Jūsų klausimus. Ačiū pirmininkui Dragi. Labai malonu buvo girdėti apie jūsų stebėsinos politikos veiksmus, taip pat jūsų ištvermę, nuoseklumą. Iš tikrųjų, mes iki metų pabaigos norėtume baigti šitą jūsų minėtą teisės aktą. Priminėti. Norėčiau, kad būtų kalbamikė Dragi Sveiki atvykę į mūsų komiteto posėdį Strasbūrė. Jūs kalbėjote, kad jūs lankysitės valstybėse narėse, be kito ko ir paklausti, ar tai neturės įtakos tarptautinėms įmonėms, taip pat tarptautinėms bankams, kadangi mes tačiau kita vertus eurozonos bankai JAF veikiantys, ar jie turės kokiu nors pranašumu. Kitas klausimas, norėčiau pasteirauti dėl klausti, ar jūs atsižvelgėte į vartotojų teisų apsaugą, formuluodami gairias dėl santykių su bankais, kur ištesnių vartotojų apsaugos priemonių. Atsakysiu pirmą klausimą dėl JAV mokesčių reformos. Tai buvo iš tikro esminis pasikeitimas. Teisingai pastebėjote, kad. Policy, this policy reform uh, will certainly reshape didžiųjų tarptautinių įmonių uh, pelnas yra tiesiogiai susijęs su šita sistema. Teikta rinkos stebėjimo ataskaitų uh, ir iš tikrųjų labai sunku kol kas įvertinti ilgalaikės pasiekmes, o dabar yra pats tinkamiausia sakyti, kita vertus aš kalbu apie tą, tas mm, palankės pasiekmes, kurios leistų ES breš. Pane pirmininkė, dažnai esate pabrėžęs, kad Europos ekonomikos ir pinigų sąjungos stiprinimas Minėjote būtinybę stiprinti ekonomikos ir pinigų sąjungą. Taigi šiame kontekste noriu jūsų paklausti, ką manote apie Europos centrinio banko valdybos narius. Tačiau vadovų taryba į tai nekreipė dėmesio. Ar nemanote, kad diskusijos, kurios vyko po uždaro posėdžio taryboje, kai buvome susilyvauti procedūroje, ką manote apie Europos parlamento raginimą daugiau moterų turėti apie um, galimus interesų konfliktus kandidatų? į jūsų vadovaujamą instituciją. ES sutartyje dėl veikimo 23 straipsnio antrojo dalyje ir 11 straipsnio kofino tarybai. Taigi, atsižvelgiant į šitas procedūras, kaip ir anksčiau skiriant, nurodėme, kad mes vertiname parlamento vaidmenį šiuose procesuose. Todėl galėčiau teikėme kol kas, todėl mes pritarėme šiam jūsų minėtam tikslui. Dar pusę minutės turiu. Nemanau, kad atsakėte į mano klausimą, kurį aš sėkiau ne tik susijęti e, atskirus e, sutarties e, straipsnius tarpusavėje, tačiau aš suprantu, kad jūsų institucija kovo 21 dieną paskelbs e, balsavimo rezultatus taryboje. It's, uh... Žinoma, aš nemanyčiau, kad dabar reikėtume aptarinėti Ekofino rekomenduoto kandidato kad, kad viskas yra tinkamai užfiksuota sutartyje. Valdybos nario tinkamumas bus vertinamas pagal jo kompetenciją. Ir jūs sakėte, atrodo, 26-21 kovo, atrodo, apsispręs taryba, atrodo, kad tai bus anksčiau. Atrodo, kovo 8 tai bus padaryta. Taigi jau profesinė veikla bus mes vadovaujamės institucijos veiklos nuostatomis ir mes nenorėtume, kad būtų kaip nors politiškai kišomasi primti nepriklausomumas. Sander Lunds. Ačiū, sveiki, dragi. Aš norėčiau grįžti prie jūsų įvadinės minties, kad reikėtų vykdyti kuo aktyvesnę stebėseną. Tačiau kita vertus, kokias jūs turite priemonė, kad jūs galėtumėte stebėti infliacijos kitimą ir taip pat, taip pat kaip jūs galėtumėte stebėti mm, e, mm, kainų kitimą, kadangi jūs kalbate tik tai apie būsto kainas, taip pat vertinamate šiuo aspektu e, gyventojų perkamąją galę ir Eurostat duomenimis apskritai yra vertinamas tik tai žmonių turinčių savo gyvenamąjį būstą e, perkamoji galia. Todėl norėčiau paklausti, ką Jūs manote šiuo klausimu. Kitas dalykas, galbūt reikėtų atsižvelgti į infliacijos e, vertinimo sistemą visus, visą nekilnojimo turto kainą, kad būtų galima išvengti nekilnojimo turto burbulo. Mes iš tikrųjų vertiname turto kainą. Tai yra labai svarbus informacijos šaltinis, tačiau mūsų pirminis vartotojų harmonizuota kainos indeksą. Mes esame įsitikinę, kad sutelktami dėmesį į vartojimo kainas mes geriausiai galėsime įvertinti eurozonos gyventojų perkamąją galę iš tikrųjų tuotojų kainų indeksai. Žinoma, galvojant apie firmų finansavimo galimybę. Aš dar dvi minutės turiu. Iš jūsų atsakymo supratau, kad jūs neatsižvelgėte galimybę. Aš dar dvi minutės turiu. Iš jūsų atsakymo supratau, kad jūs neatsižvelgėte. Taigi, iš jūsų suprat, atsakymo supratau, kad jūs neįtraukėte viso turto kainos, tačiau 2008 metų finansinė krizė būtent ir ištiko dėl to, kad buvo vykdoma netinkama finansų politika. Ir tik ką aš turėjau minėti, sakydamas, yra įvairių galimybių siekiant įvertinti finansų krizės priežastis. Jūs sakėte, kad tai galėjo būti ekspansinė finansų politika. Kita vertus, gali būti, kad prieš krizę dešimtmetį apskritai nebuvo laikomasi finansų reglamento. Gali būti pateikiamas ir vienas, ir kitas atsakymas. Tačiau akivaizdu, kad šiuo metu mes vykdome ekspansinę finansinę politiką ir ji iš tikrųjų yra įgyvendinama vadovaujantis mūsų įgaliojimais. Mes nenorėtume, kad ir toliau būtų švelninamas dabartinio reglamento įgyvendinimas ar apskritai jis būtų neįgyvendinimas apskritai. Thank you, Mr. President. Ačiū, pana pirmininkė. Ekonomikos ir pinigų sąjungos stiprinimas ir bankų sąjungos sukūrimas tai yra du stiklai, tikslai, kurios nuolat. Ačiū, pana pirmininkė. Ekonomikos ir pinigų sąjungos stiprinimas ir bankų sąjungos sukūrimas tai yra du stiklai, tikslai, kurios nuolat kartojate. Viena iš kliučių pasiekti šiems tikslams yra blogos e, paskolos kai kuriuose eurozonos e, valstybėse narėse. Kada ir kaip jūsų nuomonė galime pasiekti, kad šių blogų paskolų dalis e, minėtose šalise nesudarytų daugiau nei 10 procentų? Antras klausimas. Viename Vokietijos žurnale rašoma, kad sustikote su finansų ministrais e, ir abejojate tame sustikime, kad artimiausių metų Graikija galės skolintis kapitalo rinkose. Taigi, e, noriu paklausti, kada manote ši problema bus išspręsta ir Ar jūs manote, kad Graikijai prireiks ketvirtosios paramos programos ir kada jį dėl jos kreipsis? Dar vienas klausimas kalbant apie priežiūros institucijų e, veiklos peržiūrą, sužinojau, kad e, SRB dažnai naudojasi modeliais ir algoritmais, kurių nesupranta asmenys nedirbantis šioje organizacijoje, šios institucijos. Skis pirmiausiai paskutinį klausimą. Aš apie tai informacijos neturėjau, tačiau jeigu taip yra, tai mes pagerinsime pasangas, kad e, viešieji ryšiai e, šią instituciją pagerėtų. Taip pat e, noriu pabrėžti, kad ši ir pasižymė tinkamą sustarimą nori sumažinti tam tikras grėsmės, todėl grėsmių mažinimas turėtų eiti ir ranka rankon su rizikos pasidalymu. Dalis e, rizikos sumažinimo veiksmų yra skirti e, blogoms paskoloms bei pirmo, antro ir trečiojo laipsnio turtui. E, taigi šias problemas, kurios yra kryžių palikimas, reikia spręsti. Ir Šios klausimus būtų geriausiai aptarti su priežiūros institucijomis ir dažniausiai priežiūros institucijos e, nenori, kad joms nurodinėtų, e, nustatinėtų tam tikrų tikslų, reikėtų, e, kurių reikėtų tai, siekti visą eurozoną. Jie nori atsižvelgti į specifinę banko situaciją, tačiau žinoma, pažangos ataskaitos yra labai svarbios ir visiškai pritariu jūsų minčiai, kad šį klausimą reikia spręsti. Dėl Graikijos aš manau, kad ir e, spalvos buvo šiek tiek sutirštintos, mes kalbėjome apie blogas paskolas, būtinybės jų apimtis sumažinti, rengiant elektroninius aukcionus šių paskolų ir apie būtinybę siekti pažangos. Tiesų, Graikija tikrai daug ką jau pasiekė. Mes neaptarinėjame jokių paramos programų, busimų paramos programų. Iš tiesų Europos centrinio banko pirmininkas e, komisija ponas e, Cekaloto taip pat patvirtino, kad čia informacija e, kitaip pateikė papadimulis dabar kalbės. Ačiū, ponė Dragi kad atvykote į mūsų komitetą. Tas Graikijos ekonomikos atsigavimo teigiamas tendencijas ir vertinimus, tačiau kartu su e, Euklydės Cokalotos, kad e, tas tarimas ginčas e, tarp jūsų ir Cokaloto yra komisijos atstovai viešai yra pareiškę, kad Graikijos ekonomika atsigauna ir kad Graikijos valdžios atstovai įmamas, įmasi atitinkamų priemonių tam, kad graik, Remiantis e, Graikijos ekonomikos vertimu ir prognozėmis, panašu, kad e, padėtis tikrai gali būti vertinama e, optimistiškai, noriu aktyvų dėl. Ne, aš nes, nesu nusteikęs pesimistiškiau beveik visi veiksmai, dėl kurių sutar, buvo sutarta, su tam tikrų iš ankstinių įvertinimų tam, kad būtų užtikrintas nuolatinis ir nenutraukiamas elektroninius jaunus rautas, nebūtų taikomi jokių geografinių. Ačiū pirmininkė. Pirmininkė Dragi. Noriu užduoti klausimą dėl e, ABLV banko žlugimo, e, tiksliau EBLV banko buvo e, pateikta ir paskutinis iš dviejų dal, e, paskutinė dalis paramos buvo išmokėta likus kelioms dienoms iki nutarimo uždaryti banką. Kam reikėjo skirti pirmąją paramą, jeigu ir tai buvo žinoma, kad kas pasikeitė jūsų vertinime naktį iš nuo trečiadienio iki penktadienio vakaro ir e, kokiu išvadu galite padaryti, e, kalbant apie tarpusavio sąveikas tarp ELA ir bankų priežiūros. Atsakymas mes tikrai nekomentuojame detalių susijusių su, su atitinkamą informaciją išskyrus e, tą viešą informaciją, kurią suteikia nacionaliniai centriniai bankai. Parama bankui yra skiriama nacionaliniu lygmeniu ir galima pareikšti prieštaravimą, jeigu paramos skirimas prieštarauja atitinkamoms nacionaliniams nuostatoms, o E, atitinkamos informacijos viešinimas yra reglamentuojamas ELA susitarimo. Atitinkamos ELA nuostatos yra e, skirtas e, ne bankų specifiniai veiklai, tačiau tam tikroms mokėjimus progoms užpildyti. Ar galiu užduoti papildomą klausimą? Ačiū už šį pusiau atsakymą kurio ir tikėjausi, jeigu norėčiau, galėčiau dar paklausti papildomai. Ar jūs nemanote, kad e, e tokie abejotini ELA panaudojimo atveju galėtų pakengti visai sistemai ir ar neturėtų dėl to būti pakeista iš esmės ELA skirimo politika. Dar vienas ombudsmenės e, buvo paskelbta jūsų e, adresu raginantis atsakyti narystės G14. Sakydamas jūs paskutinį klausimą galiu pasakyti, kad mes priimėme domenų butsmenės klausimą ir per numatytą laikotarpį pateiksime atsakymą. Tai turėtų būti padaryta iki balandžio vidurio. Atsakydamas į pirmąjį klausimą, sutinku, kad elą politiką reikia pakeisti. Ir aš nekartą e, siūliau taikyti centralizuotą metodiką, nes tai yra praeities palikimas, tačiau tam reikia visų šalių pritarimo, visų valdančiosios tarybos narių e, pritarimo. Ir e, tačiau tai yra tam tikras nacionalinio suverenumo pinigų politikoje likutis ir aš manau, kad Tai būtų galima jo atsisakyti. Tie galiu pasakyti, atsakymas jūsų klausimą. Marko Valį dabar. Čia pirmininkė noriu užduoti tris klausimus. Pirmas klausimas yra susijęs e, su tuo, ką Jūs pasakėte. Jūs sakėte, kad reikia laikytis sutarčių, įskatinti, taikyti ir ilgiau nei 2018 e, metai. Taigi norėčiau sužinoti, e, pavyzdžiui, dėl European Safe Bond. Taigi aš norėčiau užduoti klausimą, gal reikėtų pagalvoti apie kažkokią kitą e, prytą slepia savyje papildomas rizikas. Dabar jūs toliau paminėjote taip pat ir e, blogasias paslaugas, paskolas, kad kuo kapitalu, tam, kad būtų išvengta sisteminės rizikos. Ką jūs apie tai matote? Dėl priemonių, kurias jūs minėjote, jos nebuvo aptartos vykdomosios valdybos. Kai pristačiau savo įžanginę kalbą, infliacijos kilimas e, atitinka tikslus, tačiau mes turime būti kantrus, kadangi pinigų politikos priemonės. Dabar poli, pinigų polit, politikos priemonės davė rezultatų vien dėl to, kad jos į e, vertybinius popierius. Ir kad bus ir toliau tai susiję su mm, mūsų kon, fiskalinė konvergencija. Tai yra vienos, vieno vertimo ES, kad e, geriau šalis galėtų atremti krizę. Na, solidarumas reiškia taip pat ir Europos Sąjungoje, kad e, geriau šalis galėtų atremti krizę. Na, solidarumas e, reiškia taip pat ir atsakomybę, o atsakomybė reiškia ir konvergenciją, tai yra politikos struktūrų konvergencija, taip pat ir geriausių praktikų konvergencija, nepamirštant ir institucijų. Taigi konvergencija pati savaime užtikrins pasitikėjimą, kuris yra reikalingas, kad būtų galima turėti tą vieną bendrą, e, tuos e, bendrus e, saugius e, vertybinius popierius. Galiausiai laikomės nuomonės, kad bankų kapitalas turi būti pakankamas rizikoms atremti. ECB šiuo metu yra inicijavęs programą kurios tikslas, kurio, kurie yra naudojami vertinti pirmojo ir tre, tiksliau, antrojo ir trečiojo ligmens turtą. Taigi tokia iniciatyva turėtų būti pradėta įgyvendinti šiemet. Ačiū. Europos parlamentas to pageidavo e, daugelį metų, dabar žodis e, Barbarai Kapel. Ačiū pirmininkė, pirmininkė Dragi, labai malonu, kad jums vis dėlto pavyko atvykti į mūsų komitetą. Aš norėčiau grįžti prie tų blogųjų pas. Ačiū pirmininkė, pirmininkė Dragi, labai malonu, kad jums vis dėlto pavyko atvykti į mūsų komitetą. Aš norėčiau grįžti prie tų blogųjų pas, paskolų. Jūs žinote, kad komisija pateikė ataskaitą apie blogųjų paskolų paskolų portfolio mažinimą. 50 e, e, milijardų vertės tokių paskolų buvo, tačiau žinoma, ta suma yra pakankamai yra, pavyzdžiui, nuo 0,7 procentų iki 64,8 procentų. Jūs e, papildėte Europos centrinio banko mm, gairias ir numatėte mm, galimybė tik tai vertinti šitą, kurios bus taikomos jūsų bankė. Italijoje ir Graikijoje, pavyzdžiui, nėra pakankamai konvergenta vertus ir dėl vaidmenį vaidins ir korporacijos bankai. Graikijoje, pavyzdžiui, buvo paskelbta, kad e, reikia vertinti svarstami šitas pirmojo ketvirčio priemonės, kurios yra skirtos mažinti blogoms paskoloms ir konkrečiai jūs nu, pats tikriausiai kaip vertinate situaciją Italijoje ir Graikijoje. Tackling... Pirmiausia, The NPLs weigh on the balance sheet of banks. Esame pasiryžę kovoti su blogosiomis paskolomis. Kai kurie turi daugiau tokių blogųjų paskolų, tiesiog negali suteikti e, firmoms, kad jos galėtų aukti tos recesijos procesus ir todėl labai svarbu yra mažinti tų paskolų e, kiekį. Jūs paminėjote kai kurias valstybės, bet to ir kitose valstybėse tų paskolų kiekis yra sumažėjęs ir kapitalo mokumas, ir bankų sistemos e, pelningumas pagerėjo. Dabar komisija pateikė komisijos pasiūlymą dėl to, kaip e, e, mažinti priemonės ypač skirtos toms naujoms blogosioms paskoloms, o tas priemonės bus taikomas automatiškai pagal pirmąjį, pirmąjį ramstį. Priedė yra kalbama apie lūkesčius susijusius su priežiūra. Ir ten priedą komisijos e, siūlomos apdairumo nuostatos yra taikomos automatiškai. Taigi priežios institucija turi teisę įvertinti atitinkamos įstaigos rizikos profilį. Tai reiškia, jeigu apskaitybo, apskaitomybės nuostatos ir taip pat teisinės apdairumo nuostatos skirtos įvertinti blogasias paskolas, tai priežiūros dialogas, kuris yra suformuluotas kaip prievulė e, prieduose, yra privalomas dalykas. Taigi šitos dvi iniciatyvos papildo viena kitą. Thank you. Of course, it would be good that the expectation would be aligned. Uh, Kaip gali kilti problemų priežiūros institucijoms? Deja, dabar turime baigti darbą iki penk, pusės šešių, kadangi turime pereiti prie hmm, klausimų susijusių su ECB vicepirmininkais. Taigi, dar kartą kartuoju, kad šios diskusijos turi. Ačiū, pirmininkė. Prieš keturias dienas turėjau galimybę e, kalbėti apie Europos centrinio banko metų ataskaitą. Akivaizdu, kad ECB vaidmuo buvo labai stiprus e, ekonomikos atsigavimo kontekste. Tačiau, kai mes kalbame apie ekonomikos stimuliavimo priemonės, nereikia pamiršti ir reformų. E, kai kurios šalis e, išgyvena, sakykime, tam tikras valiutų kovas, Kitaip, tad norėčiau sužinoti, kokias. Dėl Europos centrinio banko uždirbamų e, lėšų, kurios galėtų būti panaudojamos kaip ES tarčių. Bent jau kalbant apie eurozoną. Ačiū. Praėjusios savaitės pabaigoje Belgijos Nacionalinis bankas pristatė savo 17 metų ataskaitą ir daugiausiai nerimo kelia būsto rinkos evoliucija. Kas dešimtas e, belgas e, prarado maždaug 80 procentų įsigyta būsto vertės, todėl Belgijos bankams rekomenduojamas papildomas kapitalo buferis pusantro milijardo eurų eurų ir kuo didesnis būsto paskolų portfelis, tuo didesnis turėtų būti ir tas buferis. Ką Jūs manote apie tą staciją Belgijos bankų paskolų rinkoje ir pritarite pasiūlytoms priemonėms? Ar... Jakob von Weizsäcker. Ačiū, ponas eh, von Zeker. Ačiū, turiu du klausimus. Vaidmuo čia yra svarbus. Aš sutinku su tuo, kad į visą procesą turi būti trauktas ECB. Tačiau yra klausimas, ką bankas turi daryti. Jeigu mm, už priežiūrą bus ateityje atsakinga viena institucija - ESMA tokiu atveju. Taigi, kokio, kokiuose srityse sprendimus primdinės ECB o kokiuose srityse sprendimus priims esma ar kažkokia kita institucija, kuri vykdėse priežiūrą. Nėra aišku šiuo atžvilgiu, taigi norėčiau gauti daugiau informacijos iš jūsų pusės atsakomybę ir kur atsakomybę turėtų prisimti kitos institucijos. Georgijus Kircets. Ačiū pirmininkė. Du klausimus būtų galima suvaldyti valstybės skolą. Tačiau E, sausio mėnesį infliacija buvo neigiama. Kalbu apie metinę infliaciją ir taip atsitiko pirmą kartą nuo 16 metų. Taigi, ar Europos centrinis bankas e, išanalizavo Graikijoje esančiai su elektroniniais aukcionais? Laikomės nuomonės, kad šis projektas turėtų būti paleistas po kelių savaičių ir tai yra teigiamas dalykas, tačiau nemanau, kad e, situaciją būtų galima lengvai sutvarkyti, nes e, yra tam tikrų e, radikalių jie. Ar numat, ketinate numatyti tam tikrą perinamai laikotarpį, nes vienas dalykas yra paleisti projektą, tačiau tam, kad pirmininkė. Dėl tvarių finansų laukiame komisijos veiksmų plano. Tad norėčiau sužinoti, koks šiuo atžvilgiu sektoriams, kurie daugiausiai išskiria CO2 tačiau sukuria tik 18, jūs viešai daugiau kalbėtume apie tai. Pirmininkas, atsiprašau kitų kolegų, daugiau e, užduoti klausimų nebus galima. Ir dabar iš karto suteiksiu žodį e, pirmininkui Dragi, kuo trumpiau į klausimus atsakyti. Atsakysiu į klausimus, kuriuos pasižymėjau, galbūt nepavyks atsakyti visus. Pirmiausia, dėl pinigų politikos. Ar jinai yra vienintelė priemonė ir galimybė atgaivinti ekonomiką ir užtikrinti augimą? Aš sakysiu vienareikšmiškai ne. Aš jau penkis metus kartoju, kad struktūrinės reformos būti su per dideliu e, svyravimo. Ir dėl to tai gali priversti Tai yra politinis sprendimas. Programos nurodo, kad reikia tinkamai e, perkelti Europos centrinio nacionalinius biudžetus. Tai yra nacionalinės valstybių narių e, įmokos į ES biudžetą. Priemonėms ir mes manėme, kad jos yra labai svarbios siekiant atsižvelgti į nesisteminės. Europos centrinis bankas yra svarbiausia priežiūros institucija. Ji turi stebėti centrinių bankų galimą specifinę sąlygomis. Ir žinoma, tai yra daroma koordinuojant veiksmus su ESMA, taip pat tinkamai keičiantis informaciją kadangi atitinkamai stebėti ir obligacijų rinkos procesus. Europos centrinis bankas turi veiksmus ir mes turime įgaliojimus, kurie yra reikalingi, būtini, kad būtų galima imtis tokių veiksmų. Žinoma, mes vadovaujame slų. Situacijos gerėjimas sustiprins pasitikėjimą, kad vis dėlto tikslų pavyks pasiekti. Mes vėl pateiksime savo vertinimą. Dėl klimato kaitos tinkamai reaguoti į nacionalinės katastrofas būtina įvertinti galimas rizikas, ypač susijusias pritarme ES savarankiškai e, taksonomijos politikai. Ir taip pat mes, pirmininkų Dragi, už jūsų atsakymus. Iš tikrųjų buvo labai įdomu pasikeisti nuomonėmis su jumis. Dialog, dialogas vyks e, gegužės mėnesį konkreti data turėtų būti dar patvirtinta. Šiandien baigėme susitikimą su jumis. Dėkuoju, kad atvykote. please. Mėly kolegos, prašau visus susėsti. Norėčiau dalyvaus mūsų klausime. Kaip žinote, ekonomikos finansų ministrų taryba vasario 20 dieną nusprendė teikti Ispanijos ekonomikos ministrą Luis Deginės kandidatūrą į Europos centrinio banko vicepirmininkus. Jis ten turėtų pakeisti Viktorą Konstancijų nuo šių metų birželio pirmos kadencijai. Kaip žinote, vadovų taryba e, skiria atsipelcę pirmininkus, remdamas jų profesinę patirtimi, pasikonsultavus su Europos parlamentu ir Europos centrinio banko vadovų taryba šios dienos klausimime yra pateikta kandidato biografija, gyvenimo prašymas, taip pat atsakymai į e, klausimyno klausimus. Norime už tai padėkoti. Klausimai buvo užduoti įvairūs, ne tik apie pinigų politiką, tačiau taip pat ir apie e, skaidrumą, ekonomikos pinigų. Taip pat žinote, kad ekonomikos komitetas e, neformaliai jau keitėsi nuomonėmis su dviem kandidatais į šias pareigas ir dabar pradedame formalę procedūrą ir norėčiau dabar paprašyti pono Degindos e, grėsmės atsakymus. Ačiū pana pirmininkė, gerbė ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nariai. Man labai džiugu turėti galimybę dalyvauti jūsų komiteto klausimuose, siekiant galimybės e, tapti Europos Centrinio banko vicepirmininku siekiant užtikrinti socialinį gerovę ir kainų stabilumą. Ir baigdamas pakalbėsiu apie ekonomikos ir pinigų sąjungos sustiprinimą tam, kad galėtume vykdyti tinkamą pinigų politiką ir užtikrintume euro ateitį. Aš šešius metus dirbus krizės sugebėjome e, po jos atsistoti ant kojų ir e, tą padarėme nemaža dalimi dėl vykdytų reformą. Ispanijos ansų sistema susidūrė su rimtomis skaidrumo problemomis, dėl to jutome nepasitikėjimą iš finansų rinkos, reikėjo pertvarkyti, rekapitalizuoti bankus. Taip pat buvo <clears throat> iš naujo apskaičiuoti finansiniai atidėjimai, bet pablogėjo E, taip pat socialinė situacija. E, reikėjo keisti situaciją susijusią su e, verslo padėtimi, sumažinti vadovų atlyginimus. Daugias šių iniciatyvų buvo įgyvendinas pasitelkus stabilus fondas ir pasitrys bankas vyktas reformas įvertino kaip sėkmingas. Esu sukaupęs nemažai patirties dirbamas ir e, valstybės sekretoriumi ekonomikos ministerijoje prieš pradedant man eiti ekonomikos ministro pareigas, dalyvavau le, e, su kurio daugiau kontaktų nepalaikau, taigi daugiau apie savo profesinę asmeninę patirtį nekalbėsiu, dabar pakalbėsiu apie Europos centrinio banko politiką. Pinigų politika privalo, e, dabar privalo užtikrinti kainų stabilumą ir siekdama šio tikslo Europos centrinis bankas e, tikrai e, veikia sėkmingai. Taip pat Europos centrinis bankas privalo imtis atinkamų priemonių siekiant riboti uh, buvo grindžiama e, paprasta tačiau veiksminga veiklos sistema ir pinigų politikos strategija, kuri grindžiama dviem ramšiais ir taip pat ekonomikos ir pinigų politikos e, analizė. Ekonomikos ir pinigų politikos vykdymas nebūtų įmanomas e, Nepriklausomumas centriniam bankui yra būtina prielaida tam, kad vidutinės trukmės laikotarpį būtų galima išlaikyti žemą infliacijos lygį. Nepriklausomybė Europos centrinio banko yra garantuota sutartimis ir ECB centrinių bankų sistema. Taip viešumai apie savo strateginius politinius sprendimus ir viešiai ryšiai yra labai svarbus, taip pat siekiant išlaikyti žemą infliacijos lygį. Europos centrinis bankas taip pat naudojasi ir kitomis priemonėmis pagal turimus įgaliojimus ir e, yra atskaitomingas, kengdamas su savo e, pirminiams veiklos tikslams turėtų taip pat prisidėti prie ekonomikos stiprinimo. Ir e, žinome, kad per pastarus trejus metus uh, Ekonomikos augimas eurozonoje siekia 2,5 procentų, ne daugiau. Kalbant apie pašalinį poveikį, kurį gali sukelti nekonvencinė politika, vietijos tarpmės ilgalaikėje perspektyvoje būtina paminėti, kad finansų stabilumas turi būti ištikrinimas pasitelkus e, e, tam tikrizikas paskutinė finansų krizė parodė, kad vienas iš didžiausių uh, finansinio stabilumo poveikiu e, yra e, pinigų srautų e, judėjimo sutrikimas, todėl būtina stiprinti atitinkamą reglamentavimą ir priežiūrą. Jeigu le... centrinė banko veikla per pastarosius dešimt metų, norėčiau paminėti didžiausias svarbiausias pamokas, kurių išmokome. Su veiklos sėkmė priklauso nuo ekonominės sistemos ir ekonomikos. Dėl krizės e, e, padažnėjo e, makroekonominės pusiausvėros sutrikimo atveju ir reali ekonomika pajutė, pajut bei uh, užtikrinti Europinių bankų indėlininkų e, interesus, mažinti blogų paskolų dalį bankų, teikiant paskolas ir jų pertvarkymo metu. Kalb... Taip pat labai svarbu kapitalo rinkų sąjungą sukurti kaip būtina prielaida. Rinis bankas e, tokiu būdu uh, E, galėtų mažiau dėmesio skirti eurozonos. E, bankas e, siekia pasinaudoti visais turimais įgaliojimais, kad atremtų ekonomikos ir finansų krizę. Tačiau neturėtume galvoti, kad pinigų politiką galėčiau pasinaudoti dirbdamas Europos centrinio banko vadovybėje. Ekonomikos ir pinigų taryba dirbsiu siekdamas apsaugoti ES piliečių interesus. Ačiū už Jūsų užsamų prisistatymą. Dabar Brian Hayes kalbės pirmasis. Ačiū pirmininkė, sveiki atvykę į mūsų komitetą, mūsų svarstymus. Dėkoju už jūsų darbą, eko... bendradavome su komitetu. Norėčiau pakalbėti klausimų, kuris yra svarbus Europos parlamentui ir mūsų komitetui. Tai yra dialogas su Europos centriniu banku. Ką tik mes kalbėjome su pirmininku Dragi, taip pat parlamentas e, išklauso kasmetinės banko ataskaitos. Norėčiau paklausti jūsų, ką jūs manote, kaip galėtume sustiprinti tą mūsų parlamento domėjimąsi Europos centrinio banko veikla, turint omenyje e, jūsų kandidatūrą į vicepirmininko postą. Dragi kalbėjo apie parlamento narių ir Europos centrinio banko valdybos sąveiką. Ar jūs matote kokį nors vaidmenį, kurį parlamentui būtų galima papildomai suteikti? Kita vertus, ar Europos, centrinio, Europos centrinio banko priimtos priemonės gali padėti sustiprinti ES ekonomiką ir kita vertus, ar uh, infliacijos e, tikslą, kuris yra 2 procentai, būtų galima dar ir sumažinti. Ačiū, Heis. Norėčiau pasakyti, kad aš dirbdamas ministru 23 kartus lankiausi parlamente atskaitomumui ir skaidrumui. Tai yra labai svarbus mūsų veiklos aspektai, siekiant ypač sustiprinti dialogą su parlamentu ir, žinoma, turiu omenyje ir mano potencialiai būsimą veiklą Europos centrinėme banke. Taigi, parlamente Ekono komitetų iš tikrųjų jau esu lankęsis parlamente ne kartą ir norėčiau pratesti šitą tradiciją. Kita vertus, tai programą ir tuo metu, aš manyčiau, mes priėmė teisingus sprendimus, o dabar mūsų ekonomika atsigauna ir eurozona auga greičiau, negu buvo galima manyti prieš trejus metus. Iš tikrųjų, daug gal kuriam aš išreiškiau visokiojopą paramą, manau, priims teisingus sprendimus, kad būtų galima sustiprinti mm, valiutų sąjungos integracijos procesus. Atsakykite mano antrą klausimą. Kaip Jūs manote, ką manote apie ECB sąskaitas? Iš tikrųjų, sprendimai yra priimami priklausomai nuo to, kaip įgyvendinamas dėl to šiuo metu vykdoma Europos Centrinio banko turto įsigymo politika yra teisinga ir aš manau, kad bus taikoma ir toliau tinkama Kate Swinburne. Ačiū. Sveiki, ministrė atvykę į mūsų knimo e, Europos Centrinio bankė parlamente. Manoma, kad moteris yra atstovaujamos nepakankamai kad būtų greičiau patvirtos taisyklės dėl tarpuskaitos teisės aktų. Ir taip pat reikėtų aiškiai suformuoluoti, koks Europos centrinio banko kaip emitento banko vaidmuo. Labai svarbu, kad Tremosa. Señor de Guindos, bienvenido a este Parlamento Europeo y le transmito la. Ačiū pirmininkė, ponas De Guindos. Noriu pasveikinti Jūs atvykusią į Europos parlamentą. E, sveikinu į, su tuo, kad iškelta Jūsų kandidatūra į ECB vicepirmininko postą. Norėčiau užduoti e, porą klausimų. E, Jūs sakėte, kad esate ekonomikos reikalų ministru. norėčiau paklausti konkrečiai apie ECB vykdomą politiką. E, ką Jūs manote apie ECB e, balansą, kad jis yra peržiūrimas atsižvelgiant į galimą recesiją ateityje? E, kodėl ECB balansas yra didinamas, o palūkanų normos išsaugomos nulinio lygmens? Ar Jūs manote, kad ECB vėluoja su savo pinigų politika ir atsižvelgianti tai, norėčiau sužinoti, e, kokios sąlygos turėtų būti išpildytos, kad ES būtų padidintos palūkanų normos. Ir kokiomis konkrečiamis priemonėmis galima, galima būtų mažinti ECB balansą. Dėkuoju. Ačiū pirmininkė. Vyriausybės vadovas pareiškė, kad per artimiausias dienas e, e, priims sprendimą, ką paskirti į mano vietą, jeigu aš būčiau paskirtas ECB e vicepirmininku. Dabar dėl pinigų politikos. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad kalbant apie ES verslo, tiksliau ekonomikos ciklą, jis nesutampa, reikėtų atkreipti dėmesį, kad e, kalbant apie ES verslo, e, tiksliau ekonomikos ciklą, jis nesutampa Europoje. Dėl tos priežasties e, ir ten palūkanų normos yra mažesnės nei Europoje. Protinga protingai pasielgė federalinė valdžia, kad padidintų palūkanų normas Junktinėse Amerikos valstijose ir taip pat yra visiškai kitokioje situacijoje, nes mes esame e, kitame, e, sakykime, ekonomikos ciklo etape. Laikausi nuomonės, kad tiesiog Europoje ir JAF situacija yra kitokia ir ECB e, pinigų politika. Laikui bėgant e, su panašės į JAF taikomą pinigų politiką. Dabar dėl ECB taikomos politikos. Tai kai EPP tinkamas, o dėl ECB balanso, tai viskas priklausys nuo APP programos, nuo obligacijų įsigijimo programos. Jeigu mes, sakysime, mažinsime pačios programos e, mastus, e, tai rugsėjo mėnesį jas į darbo vietas, turiu priminti, kad e, daugelis įmonių buvo priverstos nutraukti darbą, daugelis e, jaunų žmonių palieka licijas į darbo vietas, turiu priminti, kad e, daugelis įmonių buvo priverstos nutraukti darbą, daugelis jaunų žmonių palieka. Taigi, jeigu atsižvelgsime į visą šitą praeitį, tikriausiai neturite tikėti, ką jūs manote, pavyzdžiui, apie taikomas e, taupimo priemonės. Mes ketiname balsuoti prieš jūsų panas Deguindos. Deja, aš negaliu jums pritarti. Jūs išsakėte labai daug komentarų, kurie netitinka realybės. Visų pirma, Ispanijos ekonomika pasikeitė. Ir e, ekonomika dabar e, auga 3 procentais, auga ir užimtumas, taigi daug reikia ką padaryti, tačiau situacija ženkliai skiriasi nuo to, kas buvo prieš penkerius ar septynerius metus. Ir su tuo sutinka visi ekonomikos analistai. Jūs e, kalbate apie ekonomikos augimo burbulą. Tačiau reikėtų e, pasižiūrėti, dėl ko ekonomika Ispanijoje gauna. Mes tiesiog padidiname e, eksportą į kitas šalis ir tai nėra susiję su nekilnojimo turto burbulu Ispanijoje. Toliau, jūs kalbėjote apie 60 milijonų eurų. Tiek e, pinigų buvo skirta finansiniai sistemai gelbėti. Tačiau visas Tačiau, atsiprašau, e, mes turėtumėm pažiūrėti, kokias viso to yra pasiekmes. E, ši injekcija, lėšų injekcija padėjo e, finansų sektoriui atsistoti ant kojų. O šiandieną namų ūkiai moka už paimtas apas ponas Urtašūnų. Ačiū pirmininkė. Per pastarąsias dienas kai kurie e, Ispanijos parlamento nariai kritikavo Europos parlamento narius, kad neparemė jūsų kandidatūros. Taigi Europos parlamente e, yra aišku nesutarimo dėl jūsų kandidatūros ir akivaizdu, kad Europos centrinio banko vicepirmininko postą kažkas turi užpildyti. Bet e, kalbant apie mano frakciją, tiesiog daugiausiai mums kyla abejonių dėl galimo e, interesų konflikto jūsų atžvilgiu. E, pavyzdžiui, jūsų sąsąją su vienu iš Ispanijos bankų, kuris susidūręs su finansinėmis problemomis gavo didžiulę pinigų e, injekciją. Iš viso 1,1 milijardą Europos centrinių bankų dėl paramos. Galiu gale, jūs e, sakote, kad e, jūs niekada nesikišote tai į tai, kaip nacionalinės lėšos e, yra panaudojamos, tačiau 12 metais paaiškėjo visiškai priešinga situacija. Taigi, kokias gara? Dėkuoju. Ačiū, atsakysiu jūsų klausimus. Visų pirma, 12 metai, kas įvyko Ispanijoje. Tai visiškai nes, nesusijęs su dabar iškelta mano kandidatūra Europos centrinio banko vicepirmininko postą. E, visi kandidatai turi būti nepriklausomi. Tad e, jūs esate Europos parlamento narys ir, aišku, ginate E, tai, kad e, patį faktą, kad Europos centrinis bankas būtų nepriklausomas, jūs e, nesate bankininkas, taigi galbūt nelabai suprantate tą bankų paramos klausimą. Iš tiesų, kalbant apie minėtą banką, buvo išleistos preferencinės akcijos Ir tuo metu aš buvau e, konsultantas, e, tačiau turiu pasakyti, kad dėl jūsų minėtos 1,1 milijardų sumos, tai dėl jos buvo sutarta dar prieš man pradedant darbą kaip konsultantui. Ta suma buvo reikalinga bankui e, rentabilumo lygiui tam tikram pasiekti. Na, vėliau, aišku, kai aš jau tapau ministru, minėtas bankas buvo nacionalizuotas, tačiau aš niekada į šį procesą nesikišau, nes e, Ir tai gali paliūdyti dabartiniai banko vadovai. Jūs tiesiog kalbate apie procesą, kuris susijęs su tuo laikotarpiu, kai e, bankas buvo nacionalizuotas situacija. Ir Dabar žodis Marko Valį. Ačiū pirmininkė. Turiu tris klausimus. E, dėl bankų turimų lėšų. Acija. E, ar jūs nemanote, kad ši institucija galėtų imtis veiklos ir kitose srityse, pavyzdžiui, e, per tam tikras politikas, E, taikant e, infliacijos tinkamą politiką, įtakoti užimtumo politiką. Taigi norėčiau sužinoti, ką Jūs pasakytumėte šiuo klausimu. Kalbant apie trečiojo ligmens turto panaudojimą, čia bankai pasitelkia tam tikrus vidinius modelius to vertinimo Tačiau mano vertinimu svarbiausias yra e, rizikos e, valdymint į e, skirtingus kriterijus, situaciją rinkoje, taip pat kapitalo nuo savo kapitalo reikalavimo modelis taip pat yra labai svarbus. Bazilio komitetas neseniai tikslus, manau, kad ECB galiojimai yra labai aiškus ir siekis išlaikyti tam tikrą žemą infliacijos lygį ir jį riboti. Reikia atsižvelgti į namų ūkių pajamas bei infliacijos lygį ir jį riboti reikia atsižvelgti į namų ūkių pajamas bei konkurencingumą. Tačiau reikia nepamiršti ir e, kitų aspektų susijusių su didėjančia paklausa. Aš manau, kad atsigavimo ženklais. Pas mano, jūs daug kalbate apie Europos centrinio banko nepriklausomumo koncepciją, apskaitai centrinio banko nepriklausomumo, tačiau nemanote, kad tai tampa tam tikra problema, demokratijos problema, turiu minės santykius su e, piliečiais, pavyzdžiui, noriu paminėti Europos, e, Latvijos centrinio banko vadovo korupcijos skandalą ir e, niekas negali jo priversti atsistatydinti, e, nepaisant to, e, kadangi visi vadovaujasi nekaltumo prezumcijos principu, tačiau aš noriu paklausti, ar nereikėtų peržiūrėti tos Centrinio banko, Europos Centrinio banko nepriklausomo koncepcijos, kuri yra uh, įrašyta į Lisabonos sutartį. Kalbant apie pinigų ir biudžeto politiką, man susidaro įspūdis jūsų klausant, kad jūs norite e, eurozonoje reformuoti e, tą e, politinių sprendimų derinio. Ačiū, aš tikiu Europos centrinių bankų nepriklausomumu, ekonomikos literatūra ir mūsų patirtis patvirtina, kad nepriklausomi centriniai bankai gali atnešti geriausių rezultatų, kalbant apie e, infliacijos ribojimą ir ekonomikos. E, jūs ir minėjote, pinigų politikos modeliai yra grindžiami pinigų politikos. Valiutos bankas galės būti fiskalinis atskaitos taškais ir ar tai ar bus galvojama pagal, dirbama pagal dabartinį finansų reglamentą. Ar iš tikrųjų dabartinis. Ar jūs g... nemanote, kad reikėtų pagalvoti apie draudimo indėlių panaudojimą? Žinote, paminėjote ne tik eurozonai svarbų klausimą, bet ir tarptautinį klausimą, kadangi e, eurozona negali priimti sprendimo, kuris būtų taikytinas Bazilio komitetui. Kita vertus, viešojo sektoriaus įsiskolinimas nėra kas nors atsieto nuo turto vertės, todėl reikėtų galvoti plačiau. Siekiant tą sumažinti įtampą tarp bankų ir e, išdo. Reikėtų pasakyti, kad bankai nėra tie, kurie kuria viešojo sektoriaus įsiskolinimą, kuris po to daro neigiamą į, į, į, įtaką ekonomikai. Taigi labai svarbu yra išspręsti problemą susijusią su paveldėtų nuvertėjusių turtų. Bet to ESM, ar tai turėtų būti... IDIS, bueno, eh, con IDIS tenemos que empezar la negociación eh, y la, los países tienen que... Galėtų būti tam tikro pobūdžio buferis. Manyčiau, kad valstybių bendradarbiavimas yra vienas svarbiausių būsimos valiutų sąjungos elementas. Todėl labai svarbu palaipsniui pereiti prie tarpuskaitos mechanizmo ir bankų problemų sprendimo mechanizmą. Ar tai būtų ESM, ar tai būtų kita priemonė, vis tiek mums palaipsniui reikėtų galvoti apie bendrus vardiklius, apie bendrą atsakymą. Reikalingas biudžetas, reikalinga anticiklinė priemonė visoje Europoje, tačiau šita priemonė galėtų turėti įvairius įvairias raiškos formas, o diskusijas turėtų vykti su draudimo bendromis, bendromis, kurios draudžia e, nuo nedarbo. Tai galėtų būti viena iš alternatyvų, tačiau pirmiausia, mes turėtume susitarti tarpusavyje, tiesiog pagalvoti apie tas priemonės, kurios galėtų uh, saveikauti tarpusavyje. Žinoma, Europos komisija taip pat galvoja tą kryptimį. Sveiki, degintos. Buvo kalbėta apie banko nepriklausomybę, taip pat kalbė, būtų kalbėta apie konkrečius veiksmų terminus. Aš nekomentuosiu jūsų pasisakymo ir kitų kolegų pasisakymo, iš karto klausiu. Jūs kalbėjote, kad reikėtų sustiprinti ekonominę ir pinigų sąjungą ir ypatingą dėmesį skirti pinigų e, politikai. Jūs kalbėjote apie e, gebėjimą atsispirti būsimiems šokams ir kalbėjote apie Europos valiutos fondą. Jūs taip pat minėjote, kad reikia mažinti blogų paskolų kiekį. Ispanijoje, pavyzdžiui, pasraisiais metais čia pasistumėta pakankamai ženkliai į priekį, tačiau norėčiau paklausti, ar tokį ispanišką modelį būtų galima pritaikyti Europos mastu. Kokie būtų jūsų, kaip būsimo ECB darbuotojo pasiūlymai? Dėl ateities pinigų ir bankų sąjungos. Mes lygiai grečiai turime dirbti šiomis kryptimis. Edis yra labai svarbus kaip bankų sąjungos trečiasis ramstis. Tačiau mums svarbu užtikrinti, kad, kad bankų sąjunga būtų stabili ir Edis būtent yra ta institucija, kuri galėtų padėti tai padaryti, tačiau ne vienintelė problema yra blogosios pas, paskolos. Labai svarbu bankams užsitikinti pakankamai turto, kuris užtikrintų jų mokumą ir kad bankai galėtų pakankamai absorbuoti to turto, kuris galėtų būti indėlių mm, draudimo garantijų turtas dėl blogųjų paskalų. Iš tikrųjų, tai labai sudėtinga problema. Reikia didinti bankų rezervus. Pavyzdžiui, Ispanijoje 2012 metais bankų rezervai padidėjo labai ryškiai ir, pavyzdžiui, blogos paskolos sudarė 6 milijardus eurų, o Airijoje ir kitose valstybėje tos buvo sukurti atitinkamai blogų paskolų valdymo bankai. Ir šitos blogos paskolos buvo pervestos į tuos bankus, kurie tuomet valdė šitas paskolas ir atliko savo įprastinę bankinę veiklą. Taigi šitas klausimas yra labai svarbus, reikia įspręsti. Ir Tai labai svarbu padaryti prieš siekiant galutinės banko.